Good morning, Commissioner Gabriel. Good morning, colleagues. We will start our uh, meeting and. Uh, Labas rytas, kolegos. Pradėsime posėdį. Pirmiausia, patvirtinkime darbo tvarkę. Jeigu komentarų nėra, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Norėčiau tik tai pasakyti, kad nepaisant to, kad uh, nu, nėra to nurodyta darbo tvarkėje, visas posėdis bus transliuojamas. Uh, išskyrus penktąjį e, klausimą lyčio aspekto integravimo tinklą, kuris prasidės 11 val. Antras punktas - pirmininkės pranešimai. Rugsėjo 27 dienos susitikime koordinatoriai priėmė sprendimą parengti e, poziciją teikiant pakeitimus dėl europinių fondų ir teisė renkti pakeitimus suteikta EPP frakcijai. EPP yra atsakingi jau už dvi nuomonės dėl komisijos darbo tvirtinimo ir biudžeto tvirtinimo, laikantis 19, o um, mūsų komiteto pranešėjas užsijims um, biudžeto procedūra. Toliau, nuo lapkričio iki kadencijos pabaigos mes turėsime nuspręsti dėl vizitų, bus atliekami tyrimai Vengrijoje, taip pat, Vengrijoje, taip pat dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos. Klausimai dėl ES fondų lėšų panaudojimo yra skirti tokiai temai - kova su e, smurtu prieš moteris ir merginas taip pat numatytos misijos į Vokietiją ir Ispaniją ir bus atliktas tyrimas apie DAFNE programos ir kitų fondų e, projektų įgyvendinimą, bet vėlgi koncentruojantis į kovą su smurtu prieš e, moteris ir merginas. Tokie buvo pirmininkės pranešimai, o dabar pereikime prie darbo tvarkės trečiojo punkto, tai yra Marijos Gabriel, skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės komisijos narės vizitas. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijos nariai, kad atvyko į mūsų komiteto posėdį. Žinau, kad 9 valandą prasidės komisijos, visos sudėties komisijos posėdis. Ir uh, tikiuosi, kad uh, vis tik jūs e, turėsite pakankamai laiko pristatyti pagrindinius žmogaus teisėmis susijusius klausimus pagal savo kompetencijos rytį. Todėl e, be tolesnių e, kalbų suteiksiu Jums žodą. Labai ačiū pirmininkė, brangus kolegos, labai ačiū už galimybę, kad suteikėte progą čia e, apsilankyti ir iš karto norėčiau pasakyti, kad man be galo malonu vėl ateiti į moterų e, reikalų komitetą. Tai yra toks komitetas, e, kada, su kuriuo buvau pažįstama keletą metų, kada buvau parlamento nare. E, aš labai gerbiu jūsų darbą, labai vertingi, e, e vertingas indėlis, e, labai e, temos įdomios, kurios yra aktualios ir nuolatos išplaukia darbo tvarkėje, nes tai yra mūsų visuomenės, mūsų vertybių ir mūsų demokratinių principų temos. Šiandieną norėčiau su jumis pasidalinti keletą apmąstymų ir keletą veiksmų, kurių ėmėmės kad e, parodytumėm, koks moterų vaidmuo yra skaitmeninėje srityje. Norėčiau konstatuoti, kad kai tapau ekonomikos ir e, skaitmeninių reikalų komisare, pirmasis iš klausimų, kurį uždaviau, buvo toks, ar mes turime moterų strategiją e, skaitmeninėje srityje. Atsakymas buvo ne. E, mano Mm, komanda labai mobilizavosi ir viso labo per penkis mėnesius sukūrėme Europinę strategiją. Dabar jis startuoja ir 2000, startavo ir 2013 metais pirmą kartą buvo atlikta studija, kuri parodė labai neraminančius skaičius. Moterų dalyvavimas skaitmeninėje srityje labai neigiamas tendencijas patiria ir visa tai pasireiškia keletų aspektų. Kai galvojame apie tuos žmonės, kurie dirba technologijų srityje matome, kad 17 tik tais procentų iš 8 milijonų žmonių, kurie dirba toje srityje, yra moteris. Ekspertai sako, kad dabar trūksta 350 tūkstančių e, IT specialistų Europoje, 2020 metais trūks 500 tūkstančių. Kai nenaudojame moterų tokiuose srityse, tai praranda daug ir kultūra, ir ekonomika. Reikia moterų dalyvavimą skatinti skaitmeninėje srityje. Visa tai galėtų generuoti papildomai 16 milijardų eurų BVP. E, tuo pačiu metu, kai žiūrime, kas vyksta su vadinamoju STEMP education, kada dėstoma matematika, inžinierija ir panašiai, tai iš tūkstančio studentų, kurie baigia šias studijas, yra tik 24 moteris ir tik tai šešios iš jų padaro karjerą. Taigi analizė parodo, kad nuo pat jauno amžiaus e, moterys domisi e, technologijomis, e, o paskui ir, e, paskui ir universitete ir kai išeina į darbo rinką. Kai kalbame apie apie verslą, tai matome, kad e, moterų irgi dalyvavimas čia yra labai nedidelis, tuo tarpu, kad mūsų, kai mūsų organi, analizė rodo, kad startuolių moterų uh, 63 procentai, 63 procentais daugiau, kurie duoda teigiamus rezultus, rezultatus negu vyrų. Taigi skaičiai neraminantis ir mes pasiūlėme tokią strategiją, kuri sutelkta į tris ramščius. Pirmasis ramstis būtų ir toliau kovoti su stereotipais. Šiandieną visiškai aišku, kad moterims uh, merginoms reikia įkvėpimo, pasitikėjimo savimi, reikalinga e, nusistatyti vaid, vaidmenį. Ir čia mes visi turime kažkokį vaidmenį, kurį, turim, kurį turime atlikti. Antrasis ramstis - pritraukti daugiau moterų į STEM education e, čia mes turime nemažai iniciatyvų ir norėčiau išskirti vieną labai simbolišką mums Ji prasidėjo 6 spalio ir tęsis iki 21 spalio European Code Week. Tai yra tokia iniciatyva, kur savanoriai parodo, kad mes ne vien tik tai turinio vartotojai, mes esame tai, ko niekada nepakeis mašinos ir robotai, mes esame kūrėjai ir mes e, esame socialiniai veikėjai, turime emocijas ir visa, viso to negalės pakeisti naujos technologijos. Paskutiniais praeitais metais European Code Week e, dalyvavo daugiau negu milijonas du šimtai tūkstančių e, dalyvių, 46 procentai moterų. Neseniai nusinčiau laišką visiems Europos ministrams, kuriame skatinau, kad e, mūsų ambicija, į mūsų ambicijas atsižvelgtų ir 50 procentų iki 20 metų Europos mokyklų įtrauktų iniciatyvą, pagal kurią turėtų dalyvauti gyvenime daugiau moterų ir merginų. Taip pat mes dalyvaujame tokiame, tokiuose pro, e, projektuose, kurie įtraukia daugiau merginų. E, pavyzdžiui, e, skaitmeninėje srityje mes skiriame tam tikras premijas. Vienoje gruodžio mėnesį bus skirta premija specialiai merginoms šiais metais, čia tai buvo praeitais metais, šiais metais bus antras užėjimas tos premijos. Aš tikiuosi, kad jūs taip pat prisidėsite prie viso, visų tų projektų matomumo. Trečias e, ramstis yra moterų verslumas. Mes labai norime prisidėti prie tokių pro, projektų kaip VHAP, e, kurie e, daro moteris matomesnės pasaulyje. Mes norime jau merginas paskatinti tapti verslesnėmis ir įmonių pasaulyje galėti e, labiau iškilti, nes e, iš analizių įvairių atliktų matome, kad čia taip pat yra didžiulis atotraukis. Taip pat e, mes esame surengę konferenciją pavadintą Digital for Her, Ir čia susirinko ir privataus, ir valstybinio, ir finansinio sektoriaus atstovai, taip pat e, iš socialinių tinklų atstovai. Ir mes pasisiūlėme pasirašyti e, deklaraciją, kurioje įsipareigojome ne tik daugiau moterų įtraukti į skaitmeninį e, sektorių, bet ir padėti moterims padaryti karjerą bei kilti karjeros laiptais. Mes pradėjome su 12 kompanijų, šiandieną jau dirba su mumis 89 kompanijos. Vėl gruodžio mėnesį susirinksime visi, pasižiūrėsime, kaip e, vystosi reikalai. Mūsų tai parlamente išmokau, kad ne tik strategija, e, kurią susikuri, bet ir tai, kaip tu tą strategiją prižiūri, labai daug e, reiškia. Labai svarbu surinkti tą kritinę masę, kad rezultatai būtų svaresni. Kartu su e, lyčių lygybės institutu mes statome e, Europinę platformą, o su ta platforma galėsime padaryti labiau matomas tokias kampanijas, kurios e, daro moteris matomesnėmis. Tokiu būdu mes diskutuojame su jomis, su visomis tomis įmonėmis E, ir manau, kad labai greitai pasieksime neblogų rezultatų. Taip pat norėčiau paliesti dar vieną klausimą, kuris labai jums visiems rūpi, kadangi parlamentas ponios Šaidrovos pada, pristatė neseniai pranešimą apie žiniasklaidos vaidmenį. Čia reikėtų daugiau moterų įtraukti į tam education e, ir daugiau moterų įtraukti į žiniasklaidą, nes žiniasklaidos vaidmuo yra labai svarbus Ta ir padariau kovo mėnesį, kai buvo susirinkę Kroatijoje e, žiniasklaidos reguliavimo e, specialistai. Tai tada nustatėme, kokia yra teisinė gera praktika, bloga praktika, praktika ir pa, išleidome e, pranešimą 18 rugsėjo. Raginu jūs visus su juo susipažinti. Tame pranešime sakoma, kad moterys ne tik nepakankamai atstovaujamos, bet jos taip pat patiria įvairų priskirimą prie stereotipų e, ir kai išeina moteris į viešumą, pasirodo per televiziją, tai tada, e, tai, tai jos vaidmuo paprastai būna apsiriboja dviem amplua. Arba tai būna gražuolės, arba tai būna namų šeimininkės ir geros žmonos, kurios e, jokių e, mm, e, iššūkių nesprendžia tarp profesinio ir šeimininio gyvenimo. Šiame pranešime matome, kad moteris pakankamai nėra atstovaujamos tokiuose laidose, kurias galima pavadinti rimtomis, kur būtų pateikiami ekspertų vertinimai. Čia taip pat pateikiau. E, ta, čia taip pat e, pradėjome kampaniją, kuri vadinasi No Women, No Panel. E, čia aš, esu, aš taip pat dalyvauju tokiame viename panelyje, kur esu vienintelė moteris. Bet tai yra konkretūs dalykai, duodantys rezultatus. Mes jau matome nemažai pra, pavyzdžių, kai duodame e, žodį moteriai E, kai duodame žodį komisariai, iš to atsiranda naujos programos, atsiranda moterų eksperčių, tai reiškia, kad mes asmeniškai galime prisidėti ir padidinti moterų eksperčių matomumą. Jau taip seniai moterys ekspertės nėra kviečiamos į tam tikrus renginius, į tam tikras konferencijas, netgi negalvoja rengėjai, kad reikia tą padaryti, reikia jas pakviesti, tuo tarpu, kai visi mes galime prie to prisidėti ir jas pakviesti. Taip pat galiu paminėti kitą iniciatyvą. Ta iniciatyva yra e, e, vykdoma ministrų lygmenių rugsėjo mėnesį su e, ministru Šrembok Austrijoje. Mes surengėme pusryčius, darbinius pusryčius prieš kompet tarybą. E, mes sakėme, kad e, šitas klausimas turi būti iškeltas ministerijų lygyje ir kad dabar jau reguliariai reikia e, e, darbo grupės renkti jų susitikimus. Ta proga mes pristatėme štai ką. Jūs visi tą dokumentą turite, štai jį čia rodau, sekretariatas visiems jį išsiuntinėjo. Mes taip pat įtrauksime šitą dalyką į savo pranešimą gegužės mėnesį. Tai yra duomenys, kuriame atspindimas moterų dalyvavimas skaitmeninėje srityje E, atsižvelgiant į kiekvienos šalies duomenys. Taigi, matyt, matome čia, kad yra ir surprizų, kurių turbūt duomenų nesitikėjote, yra tam tikrų e, klišių, kurios pasitvirtina, tačiau vis tik tais tai yra labai aiškus atspindėti rezultatai, mes galime remtis gerą praktiką, o taip pat ten, kur yra kažkokių tai bėdų, galime jas pradėti spręsti. Taigi, ilgiau nenorėčiau uh, išsiplėsti, tiesiog norėčiau su jumis pasidalinti, e, kokį mes darbą atlikome per metus. Mūsų strategija paremta trim ramščiais, e, birželio mėnesį numatyti veiksmai, šiandieną dabar mes ir toliau turime būti susitelkę ir padaryti taip, kad e, skaitmeninės rytis, su kuria susidurėme kiekvieną dieną, taip e, būtų labai įtrauki ir kad leistų moterims uždirbti iš to, pragyventi ir išryškinti jų gerasias savybės, jų talentus, visuomenėje, kelti tą visuomenę ir jos ekonomiką. Taigi dabar esu pasirengusi atsakyti į jūsų klausimus ir iš anksto už juos dėkoju. <laughs> Thank you, thank you very much. Uh, Labai ačiū, komisarė, už um, pranešimą, o dabar uh, noriu paskatinti diskusiją ir suteikti galimybę pasisakyti kolegoms. Agnieška Kuslovska pirmoji. Labai ačiū, pona pirmininkė. Pone komisarė, pirmiausiai noriu pasakyti, kad žaviuosi jumis ir jūsų atliktų darbų, kuris, manau, jūs daro išskirtinę, nes jūs dirbate labai aukštų lygių, o tokių aukštų lygių labai mažai kas garsiai kalba apie moterų ir vyrų lygybės klausimus ir tų klausimų įtraukimą į vairius sektorius, įvairias sritis. Todėl noriu padėkoti Jums už Jūsų parengtas strategijas bei veiksmų planus. Taip pat noriu paklausti. Nepaisant visų iniciatyvų, ir idėjų daug dar turime darbų nuveikti. Ir tikriausiai reikėtų dabar kalbėti apie švietimą, apie mokymą, nes būtent jau universiteto suolė nuo pirmų metų kyla problemų. Todėl reikia kalbėti su švietimo ministrais šią temą. Aš žinau, kad kalbamasi su daugeliu ministrų, bet švietimo ministrai turėtų susėsti prie stalo ir aptarti su vyrų moterų lygybė susijusius klausimus. Europinio semestro kontekste ir atsižvelgianti skaitmeninimo planus. Taigi klausimas toks. Moterys, kurioms lengviau įsisavinti skaitmeninės technologijas ar raštingumą, leis visą sistemą labiau skaitmenizuoti elektro, mokymasis elektroninėmis ryšio priemonėmis, jeigu bus geriau išplėtotas, neabejotinai leis moterims plačiau dalyvauti visuose švietimo mokymo ir darbo procesuose. Turiu keletą dokumentų ir pastebėjau, kad net Estijoje, kuri yra itin suskaitmeninta valstybė narė, pastebimas tas pats skirtumas tarp vyrų ir moterų skaitmeninių įgūdžių ir tų įgūdžių įgyjimo srityje. Ir ką ketinama daryti, nepamirštant, kad moterų skaitmeninis raštingumas nekyla, o krenta, nors kita vertus skaitmeninė ekonomika įgyja vis daugiau svorio mūsų gyvenime. Ačiū. O dabar, uh, ponia Marija Naičiau. Ačiū, pana pirmininkė. Pone komisarė, aš prisiminiau, kai vykome stebėti rinkimų į Burkina Faso. Mes ten gerai praleidome laiką ir turėjome ne vieną progą kalbėtis uh, moterų teisų tema. Jūs iš tiesų tada labai pažangę kalbą pasakėte, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną problemą, kuri metų metus kartojasi. Komisija neparengė jokios e, lyčių lygybės strategijos. Jūs kalbėjote apie skaitmeninimo reikalus. Norėčiau jūsų paprašyti, kad pakalbėtumėte su Europos komisijos pirmininku Junkeriu ir paklaustumėte, kodėl nėra strategijos. Kaip gali būti, kad dabartinė komisija nesima tokio pažangaus darbo ir nerengia tokios strategijos. 2014 metais e, buvo sakoma, kad nereikia strategijos, nereikia tokio dokumento. Bet aš manau, kad labai gerai tai, kad jūs savo kalboje kalbėjote būtent apie strategiją. Ir tokios strategijos reikia ne tik sąsojoje su skaitmeninė sritimi, bet apskritai visai Europai ir visoms sritims lyčių lygybės klausimas turi būti integruotas į visas sritis. Todėl aš manau, darbą reikia ne tik pradėti, bet ir tęsti. Jūs žinote, kad dabartiniu metu Europoje vis labiau kelia galva populizmas, o populizmas moterims skiria gana tradicinį vaidmenį visuomenėje. Todėl mes galime kovoti su tokiu naujai kylančių reiškinių tik sutelkia jėgas. Ir turime parodyti, kad moteris ne vien tik tai mo, e, mama. Pavyzdžiui, Vengrijoje tai, kas vyksta, iš tiesų kertasi su visų jūsų atliekamu darbu. Todėl mes negalime tylėti šiais visais labai aktualiais klausimais. Taip, jūs e, daugelį dalykų vertinate per skaitmeninimo prizmę, tačiau klausimas kur kas platesnis ir kaip gali būti, kad moteris pagal dokumentus net e, yra įvardymus kaip motinos, kurios turi gauti, turėti tam tikrą skaičių vaikų. Ačiū. Ačiū. Toliau o, ponė Neble. Dėkoju. Gerbiama pirmininkė. Labas rytas, gerbiamai komisarė. Aš taip pat norėčiau Jūs pasveikinti su šios strategijos parengimu. Uh, Taip pat e, norėčiau pasidžiaugti, kad jūs taip entuziastingai ėmėtės darbo su šią strategiją. Tikrai labai svarbu yra atlikti šią analizę. Ši analizė mums tik tai parodo, kad tikrai nėra išnaudojamas visas e, potencialas moterų skaitmeninėje srityje. Na, o dabar kas dėl trijų ramščių strategijos, gerbiamą komisarę, mes galime su jumis tik sutikti. Keletą dalykų norėčiau pasakyti. Viena vertus, jūsų iniciatyvos mane visą tą džiugina, nes e, aš pati štai ką galiu pasakyti, prieš porą mėnesių vyko didelė konferencija moterų skaitmeninėje srityje tema. Tikrai daug moterų tapo verslininkimis šioje srityje ir kai jų paklausėme, kodėl jos to ėmėsi, jos tiesiog atsakė, kad e, joms nuolat būdavo kaišomi pagaliai ratus profesinėje karjeroje ir e, būtent dėl to jos susijėmė ir to ėmėsi. Tačiau e, taip nenutinka dažnai. Ko gero, reikia skatinti moterų verslumą skaitmeninėje, tarptautinės, tar, atsiprašau, dirbtinio intelekto srityje yra tiek galimybių moteriams sukurti įmonės, tapti nepriklausomomis. Taigi mes tikrai sveikiname ir remiame tokias iniciatyvas. Na ir dar, jūs minėjote vieną svarbų dalyką. Skaitmeniniai pokyčiai baugina žmonės, nesaugumo jausmą sukuria tie visuomenės pokyčiai dėl to atsiranda. Mes negalime e, dabar žmonių palikti likimo valiai. Aš manau, kad moteris e, gali prisidėti e, prie, kaip tarpininkės prie to skaitmeninio potencialo įgyvendinimo. Aš manau, matau dabar, kad dabar pavojingų tendencijų atsiranda. Uh, Kaip dabar mes galime dirbti su tais naujais iššūkiais, su tomis gilesnėmis problemomis. Manau, kad reikėtų čia pasigilinti labiau į šią sritį. Na ir dėl įmonių kūrimo. Noriu padėkoti komisijai. Komisija pateikė pasiūlymą, kurio dėka dabar bus galima paprasčiau uh, atsigauti, grįžti į uh, darbo rinką, pavyzdžiui, restruktūrizavimo atveju. Taigi įmonėms dabar kaip ir antras šansas suteikiamas. Bus greitai jau ir trilogas šiuo klausimu. Taip, tikrai daug moterų e, nusvilia, nusvyla, taip sakant, ir dabar reikėtų joms padėti atsigauti štai Europoje nesėkm, nesėkmės atveju žmonės tiesiog e, nuleidžia rankas. Na, o pavyzdžiui, JAV nesėkmės atveju iš karto ieškama naujų galimybių. Manau, kad reikėtų bandyti e, keisti čia žmonių mąstymą ir reikėtų dabar tų pasiūlymų dėka suteikti antrą šansą bankrutavusiems verslininkams. Na ir dabar ta nauja iniciatyva, No Women, No Panel. Jūs e, įtikinote ne tik mane, bet ir mano kolegės, e, tuo e, tikrai moteris ne, nepakankamai atstovaujama žiniasklaidoje. Reikia keisti šią situaciją. Pavyzdžiui, kai kalbu su jaunuoliais, E, tai Vokietijoje labiausiai žiūrima programa yra su Heidi Klum apie busimuosius modelius. E, labai gaila, bet tikrai e, tokie stereotipai, klišės dabar susidaro. Ir būtent tai daugiausia žiūrovų dėmesio pritraukia, pavyzdžiui, net ir paaugliai daugiausia tai žiūri. Taigi žiniasklaida tiesiog siūlo tai, kam yra paklausa. Kita vertus, reikėtų įspėti tos paauglius, taip pat įspėti ir apskritai visą visuomenę ir informuoti apie moterų teigiamą vaidmenį skaitmeninėje srityje. Manau, kad reikia taip pat konkrečių pavyzdžių visose srityse čia dėl moterų vaidmens. Thank you. And now, uh, Ms. Dubravka Šuica. Ačiū dabar žodis, ponė Dubravka Šuica. Dėkoju. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį. Išgirdau apie skaitmeninės strategijos klausimą savaitgalio Atenose e, metu tik tai. Dabar dėl to Naumenau no panel. Manau, kad tai yra viena iš geriausių iniciatyvų, kurias pateikė komisija. Dabar bandama visose valstybėse tai įgyvendinti Moterų pasaulyje yra 50, gal net 51 procentas, taigi mes tikrai turėtume dalyvauti visuose paneliuose. Todėl visą keriopai remiu šią iniciatyvą. Na ir dar norėčiau pasveikinti Jūs, ponę Gabriel, už tai, kad e, per mažiau nei metus Jums pavyko visus šios klausimus įtraukti į darbo atvarkę. Na ir kas dar kitas dalykas labai svarbus yra tai, kad e, moterų lygybės klausimas e, skaitmeninės rytyje dabar buvo priartintas prie piliečių. Mano manimu, ši strategija yra puikiai iniciatyva. Čia daugybė progų mūsų ekonomikai atsiranda. Džiaugiuosi tokia iniciatyva, taigi tikrai puikia pradžia. Tačiau yra skirtingų požiūrių. Kai kurie sako, kad mergaitės yra gimusios žaisti su lėlėmis genetiškai, na, o berniukai genetiškai e, turėtų e, pagal, e, turėti polinkį žaisti su mašinėlėmis. Na, aš tai stereotipais netikiu, aš manau, kad STEM sritis turi būti atvira visiems. Taigi turime galbūt modernizuoti savo švietimo sistemas. Būtent to mums labiausiai trūksta šiuo metu. Manau, kad ponia Gabriel ir komisija tikrai uh, puikų darbą atlieka, jūs einate tinkame linkme, taigi pirmin jūs tikrai sulauksite mūsų paramos. Uh, thank you, Ms. Dubravka Šulca. And now I want to give the floor to... Uh... Ačiū poniai Dubravka Šulca. Dabar žodis vėl komisijos nariai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū e, visiems už pasisakymus. Mes jaučiame paramą. E, e, iš tiesų mes tos paramos labai norime, nes jos, mums jos reikia. Ir kaip prieš metus buvau uždavusi klausimą, ar yra strategijas skaitmeninėje srityje moteriams, atsakymas buvo ne. Tai aš labai džiaugiuosi tais visais atsakymais. Dabar gerai, kad, kad, taip, kad taip vystosi viskas, kiekviena minutė, kurią praleidžiame turi savo reikšmę, metai nėra didelis laikotarpis, tačiau tai yra žingsnis nuo tos situacijos, kada buvo nedaroma nieko. Taigi labai ačiū visiems už paramą, ačiū už klausimus. Agnieškos klausimas. Taip, aš manau, e, kad išsilavinimas yra centrinis elementas su e, švietimo ministru ir tuo laišku, kuris buvo išsintinėtas ministrams, gavom 18 atsakymų, dar 10 tūkstą. Aš prašiau, kad švietimo ministrai išvardytų savo gerą praktiką, kokiu iniciatyvu yra imasi, imamasi jų valstybėse narėse, e, skatinant moteris dalyvauti skaitmeninėje srityje. Mano e, mintis buvo tokia, kad visą tą situaciją reikėtų išanalizuoti ir metų pabaigoje parodyti, kokia yra gera problema, e, kokia yra gera praktika ir kokios yra problemos, kaip jas galima spręsti. Mes gavome atsakymus, E, kur aštuoniuose puslapiuose ministrai vardina, kas e, yra padaryta. E, tai čia buvo tokių atvejų, bet ir kitų atvejų buvo, kada buvo atsakyta labai paviršutiniškai. Kai kalbame apie kompetenciją skaitmeninėje srityje, tai matome, kad paskutiniais metais ši tema įgavo daug didesnės reikšmės negu anksčiau. Aš neslėpsiu. Mano kaip komisarės pagrindinis vaidmuo yra e, užtikrinti e, e, skaitmeninės ekonomikos vystimasi moterų tarpe. Mes matome, kad iš 80 milijonų kad iš, 160 milijonų, kad iš europiečių 160 milijonų neturi e, kompetencijų skaitmeninėje srityje. Taigi dabar yra pats laikas veikti, dabar jau suprantame, kad situacija yra tokia. Dar vakar buvau Helsinkije ministrų susitikime, tai buvo susitikimas skirtas e, dirbtiniam intelektui. Tačiau aš labai e, e, patenkinta, kad ministrai sutiko tą klausimą nagrinėti taip pat ir e, skaitmeninius klausimus. Bet čia mes susidurėme su tokiomis, su tokiomis spragomis, nes ministrai, kurie turėtų spręsti e, tuos klausimus susijusius su, kompeten... su skaitmeninė e, kompetencija, tų klausimų nesprendžia, tuo užsima kitų kompetencijų ministrai. Galbūt reikėtų ministrus suvesti tarpusavyje, koordinuoti tarpusavyje, kad bent jau nacionaliniu vaidmeniu būtų ta skaitmeninė sėti sureguliuota. Kita vertus, aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šių metų sausio mėnesį su ponu Navračič e, Digital Education Action Plan mūsų išleistą dokumentą. Mūsų, e, tai buvo tikrai, tikra premjera, mums pirmą kartą pavyko tokį dalyką padaryti. Tai leido valstybėms narėms nacionalinėme lygmenyje pritaikyti savo iniciatyvas. Šiame veiksmų plane mes aiškiai pasakome, kad reikalinga daugiau e, informacijos, reikia labiau akcentuoti mergaitės e, E, dėstytojus. Mm, tai yra kitas klausimas, kurį noriu kelti, nes mokytojų, dėstytojų vaidmuo yra e, toks, kad moterims suteiktų daugiau pasitikėjimo, kad skatintų jas skirti karjeros laiptais, kad greutų stereotipus. Taigi čia raginu valstybės narės tą veiksmų planą e, išnagrinėti ir pradėti įgyvendinti. Jau kai kurios valstybės narės iniciatyvos ėmėsi ir padarė atitinkamus pakeitimus. Aš norėčiau paminėti savo šalį, Bulgariją. E, čia švietimo ministras nuo šių e, mokslo metų nusprendė įvesti e-programavimo e, e savaitę e, nuo pat e, e pradinio pra, pradinės mokyklos. Taigi e, taisyklės, kurių turi žmonės laikytis e, gyvenime, yra panašios kaip ir skaitmeninėme pasaulyje, visa tai taip pat turi būti atspindėta. Ir, e, tame, ir, ir tai taip pat vėlgi leis moterims, mergaitėms pamatyti, kad skaitmeninė karjera nėra uh, E, kažkas tai nuobodaus, kad čia taip pat galima uždirbti pragyvenimui ir turėti labai įdomių asmeninių bei profesinių perspektyvų. Antra, mes sukūrėme e, Europos koaliciją. E, Euro, e, Europos koalicija e, prieš pusantrų metų, kuri yra skirta e, skaitmeniniam e, Ehm, skaitmeninės ryties skatinimui. Tai įtraukėme daugiau negu milijoną gyventojų. Ehm, dabar jau e, visuose lygiuose ta iniciatyva veikia ir matome, kad ji duoda savo rezultatų. E, tai ir privačios įmonės, ir pilietinės visuomenės organizacijos ir institucijos dalyvauja šioje iniciatyvoje. Visi akcentuoja, kaip svarbu e, dalyvauti moteriams, jas įtraukia ir visi su tuo sutinka. Aš norėčiau pasakyti, kad tai yra puikus veiklos pavyzdys dar toje koalicijoje mes turime e, valdymo struktūrą, e, kuri iki gruodžio mėnesio turi nustatyti, kokia buvo gera praktika pasiekta ES, bei pasakyti, ką galima e, atitinkamai perkelti į valstybės narės. Dėl Marijos pasisakymo. Aš taip pat puikiai prisimenu mūsų misiją į Burkina Faso. Aš norėčiau paminėti kai kuriuos stereotipus ir mūsų vaidmenį tuose stereotipuose. Ne tik kalbant apie švietimą, bet ir apie žva, žiniasklaidos priemonės. Aš manau, kad ir toliau reikia eiti tokia linkme ir būtent dėl to mes ėmėmės kitos iniciatyvos - media programos. Tai yra viena iš mūsų sėkmės istorijų. Jau 26 e, mėnesius ta programa e, vyksta. Aš norėčiau sužinoti, kiek projektų, e, kiek projektų e, gavo finansavimą, kada režisierėmis buvo moterimis. Aš norėčiau jums tą klausimą užduoti ir paprašyti skaičių. Mano tikslas labai aiškus. Kitam periodui media programoje turėti aiškę liniją kiek yra moterų, kaip su jomis elgiamasi filmų industrijoje, kino industrijoje. E, nes reikia, kad moteris dalyvautų, negalima taip leisti, kad per televiziją būtų rodoma tik tais tokios laidos, tik tokios moterys, kurios atitinka susikurtus stereotipus. Aš nebeaiškinsiu apie Europos strategiją, dėl to, nes tai jau aiškinau, dėl to daugiau aiškinau apie skaitmeninę strategiją e, ir apie tai, ką galima čia padaryti. Žinoma, aš norėčiau, kad šita tema būtų kaip galima aktualesnė ir būtų e, e, dažniau nagrinėjama. Pone Niblė Rangelika, labai ačiū Jums už klausimą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, taip pat labai svarbu keisti mentalitetus Taip, e, žinoma, jeigu jūs e, darote kažkokius e, projektus ir jums nepasiseka, tai reikia iš naujo tuos projektus daryti. Aš remsiu tokias iniciatyvas, suteiksiu antru, antrą šansą, bet kokiu atveju į bet kokius į, į, į, įvykius, į verslo E, renginius reikia įtraukti, kokiu, kuo daugiau moterų, tai mintis būtų tokia. Taip pat labai remiame e, startuolius, bus konferencija šią temą Sofijoje 15 lapkričio. E, beje, aš galvoju ne vien apie moteris europietės, bet ir apie vakarų Balkanų moteris tuose regionuose taip pat Mes e, kuriame, norime kurti programas, ypač kaimo vietovėse. E, taip pat norėčiau paliesti smurto klausimą. E, ir neapykantos e, paremta kalba. Taip, žinoma, moterų e, moterys turi būti informuojamos, tai kaip, kaip reikia elgtis internete. Čia gali kiekvienas iš jūsų tapti savotišku ambasadoriumi, jau turiu parlamento narių, kur, kurie tais ambasadoriais tapo. Europoje reikia vystyti tokią veiklą, kuri leistų pasakyti, kad internete gerbiama, gerbiamos vertybės, gerbiamos teisės ir mes turime tas teisės ginti. Mes kreipiamės į tris kategorijas - į jaunimą, į dėstytojus ir į e, kompiuterinius ekspertus ir paprašėme jiems iki 21 spalio pateikti skaičius. Aš e, norėčiau iki gruodžio e, pabaigos viską išanalizuoti ir skirti atitinkamą e, premiją. Kibernetinio saugumo sritis e, įtraukia tik 17 procentų moterų. Bet mes matome, kad yra naujų smurto apraiškų, kurios, e, kurios atsiranda. Facebook'e jaunos merginos <clears throat> patiria, e, patiria persekiojimą. Mokykloje tas kibernetinis persekiojimas labai ryškus. Labai kenkia tas persekiojimas jaunimo, e, jaunuolių reputacijai. Matome, koks yra patinka mygtuko paspaudimo skaičius, paspaudimų skaičius. Mes e, matome, kad valstybėse narėse bendrai yra įvykę 15 tūkstančių renginių man reikia, kad dalyvautų ir mokytojai, ir rašytojai, ir paprasčiausiai žmonės, kurie gali geriau apginti šią idėją šioje veikloje, o ne vien politikai. Taigi čia turbūt ir sustosiu. Aš tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus dar kartą. Norėčiau pareikšti tvirtą paramą šiai temai, šiai strategijai, šiam veiklų planui, kad jis neliktų vien tik tais gerais ketinimais ar parašu po deklaracija. Aš noriu konkrečių veiksmų ir tikiu pavyzdžių jėga. Aš tikiu, kad mūsų merginoms, mūsų mergaitėms taip pat reikia suteikti šansą mūsų visuomenėje, o mums kaip po visuomeniai parodyti, kad be jų E, šis skaitmeninė sritis nebus tokia įtraukli kaip, įtrauki, kaip mes norėtumėm. Štai tokia mano vizija. Nereikia keisti skaitmeninio e, pasaulio taip, kad į jį, jį nebūtų trauktos moterys. Labai ačiū, komisarė. Labai ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, kalbėjote su mumis ir aišku, ačiū už tą jūsų energiją, sprendžiant su skaitmeninimu, plačiaja prasme, visuomenės skaitmeninimu susijusius klausimus. Linkiu Jums pasiekti puikių rezultatų. Mūsų komitetas remia visus Jūsų žingsnius ir strategijas, nes mums bendrai reikia pasiekti gerų skaitmeninės politikos įgyvendinimo rezultatų. Taigi, dar kartą ačiū Jums.

testing the speakers. Uh, they were clearly interested in behind. So. Uh, Gerbėmiai kolegos, pereisime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto dabar. Moterų vaidmuo siekiant užkirsti radika, kelią radikalizacijai pasaulyje. Jūs žinote, kad mes surengėme koordinatorių sprendimu tokį e, klausimą skirtą moterims ir jų vaidmeniui užkirsti kelią radikalizacijai. Ir uh, šiandieną mes išklausysime nemažai pranešimų, kurie uh, išanalizuos, kaip tai moteris gali padaryti įvairiais uh, būdais. Taigi, pirmiausiai norėčiau paprašyti priminti, kad yra dvi moteris, kurios tiesiogiai yra susidūrusios su radikalizmu. Taip pat mes turime keletą akademinio pasaulio atstovų, kurie pasisakys apie smurtą susijusi su radikalizacija. Ir galiausiai europinis matmuo kaip įvairios ES vykdomos politikos tiek vidaus, tiek išorės gali būti pajungtos kovai su ekstremizmu pasaulyje. O dabar norėčiau suteikti žodį iš karto mūsų kvestiniams svečiams ir pirmiausia poniai Duniai Bozar, kuri yra CPDSI generalinė direktorė. Prašom. Dėkuoju. Dėkoju. Pirmiausia, prisistatysiu. 2014 metais Prancūzijos vyriausybė paprašė manęs e, e, pradėti dirbti atskiroje struktūroje, pradėti dirbti su tūkstančiu prancūzų džihadiščių, kurios buvo identifikuotos tarnybų ir kurios ketino Iraką ir Siriją e, išvykti. Aš dirbau su šeimomis, kurio, kurios e, pranešė policijai tuo žaliuoju numeriu apie jų vaikų ketinimus į Iraką ir Siriją vykti. Šios šeimos dalyvavo e, programoje e, savanoriškų pagrindų ir aš e, ėmiausi tam tikrų veiksmų su tėvais, su moterimis, daugiausia su motinomis. 2014 metais, 2016 metais tai vyko. Tada aš atsisakiau atnaujinti misiją ministerijoje prieš prezidento rinkimus, kadangi šiek tiek pasikeitė politika, kaip valdyti, kaip tvarkyti su šiuo klausimu. Ir e, tai davė tam tikrų pasiekmių mano santykiuose su šeimomis. Nes buvo tam tikrie pasikeitimai ir dėl to aš iš ministerinės misijos pasitraukiau. Tačiau prieš kurį laiką Europos komisija, Europos e, e projektas, vadinamas prakticis, manęs paprašė padaryti ataskaitą, kaip E, kaip vyksta su tuo, e, su tuo tūkstančiu jaunuolių. Beje, liko tik tais 450 jaunuolių ir ten mes e, atsižvelgėme į visokius duomenis apie jūsų, į jų socialinės charakteristikas ir panašiai. Savo ataskaitą prakticis E, ataskaitoje parašysiu apie, tą, apie tuos 450 jaunuolių, kaip jie įsitraukė į radikalizaciją, į, kaip jie iš jos išėjo, 80 procentų maždaug liovėsi būti radikalais. Taip pat e, pateiksiu statistiką e, apie rizikos mechanizmus ir apie apsauginius mechanizmus. Šiandieną aš susitelksiu daugiau ties vieną temą tai yra ties mamų, ties motinų klausimų. Ir pasakysiu, kad mano imtyje e, yra 60 procentų moterų iš tų 450 e, šeimų. Jos turi nuo 20, 12 iki 25 metų mergaitės, kurios radikalizuojasi, berniukai 15, nuo 15 metų e, Taigi e, daugiau mergaičių radikalizuojasi negu berniukų ir anksčiau. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad tik 43 procentai šeimų e, yra arabų ir musulmonų kilmės, kitos šeimos e, yra atsiverteliško tikėjimo iš krikščionių. Iš krikščionių. 44-50 procentų e, tų žmonių, kurie radikalizuojasi, yra iš vidurinės klasės. E, taigi, kaip matote, vidurinė klasė yra paliečiama lygiai taip pat, kaip ir skurdi. Taip pat norėčiau pasakyti, e, kad nėra kažkokių tai rizikos faktorių kaip po tokių nei mergaitėms, nei berniukams, Tai yra negalima rasti kažkokio tai vieno bruožo, kuris leistų pasakyti, kad šitas jaunuolis radikalizuosis. Tiesiog e, labai daug faktorių me, e, veda į radikalizaciją. Kitaip tariant, tai nėra kažkokia tai būsena, tai yra procesas, kuris, e, kuris prasideda, bet kurį galima ir užbaigti. Pirmas dalykas, kurį man padėjo suprasti šeimos, tai yra tai, kad per internetą darbuotojai išvystė tokį verbavimą, daugelio dimensijų verbavimą su nepilnamečiais. Jie tiesiog emocijomis ir jų baimėmis žaidžia. Kodėl baimėmis? Dėl to, kad jie gazdina, baugina tuos jaunuolius, kad jie nebepasitikėtų tais, kurie anksčiau sakė, e, anksčiau prisidėjo prie jų socializacijos. Jie raginami netikėti nei visuomenė, nei žmonių įstatymais. Jie sako, kad vienintelis dalykas tą pasaulį išgelbėti, atsisakyti žmogaus įstatymų ir remtis Dievo įstatymais. Radikalų grupės, e, grupė siekia tapti vienintelę saugumo erdvę jaunimui, kad tas jaunimas atsikirstų nuo visų kitų. Taigi e, ta baimė E, yra labai svarbus radikalizavimo faktorius. Toliau darbuotojai e, žaidžia jausmais, santykiais, e, kad jaunuolis būtų, jaustųsi naudingas, jaustųsi mylimas toje radikalų grupėje. Taigi tas jausmų ir santykių jausmai ir santykiai E, verčia jaunuolį pakeisti savo požiūrį į pasaulį e, ir tada e, jis tiesiog priima tokią teisėtos savyginos poziciją. Taip įsivaizduoja, kad tai yra jo teisėta savygina. Du dalykus labai svarbius norėčiau pasakyti. Kalbant apie prevenciją, būtent motinos labiausiai gali pastebėti, kada vaikas tampa pažeidžiamas e, jausminių arba santykių pagrindų. Kodėl motinos? Todėl, kad jaunuolis e, labai bijo visko, kas išplaukia iš žmonių, nes radikalai, verbuotojai jam teigia, E, kad tai, kas yra iš žmogaus, yra ne iš Dievo ir negalima tapatinti žmogaus su Dievu. E, pirmas e, islamo principas yra monoteizmas ir džihadistai labiausiai bijo, kad Dievas bus tapatinamas su žmogumi. Dėl to jaunuoliai atsikerta nuo pasaulio E, kitaip tariant, jie išjungia muziką, jeigu girdi tą muziką savo mamos mašinoje, e, nes mm, dainininkas gali būti prilyginamas Dievui, taip pat e, fotografai meta savo profesijas, jaunuoliai netgi plėšo nuotraukas, greuna statulas, nes tai yra ne žmogaus, o Dievo darbas kurti tokius dalykus negalima laikyti nei dainininko, nei muzikanto e, dievų, e, negalima e, ramiai žiūrėti į benamį, kuris įlipa į metro su akordeonu, nes tai irgi yra dieviškas veiksmas, o ne žmogaus. Taigi mes matome daug veiksmų, daug dalykų, kurie gali e, tiesiog parodyti, kad su jaunoliu kažkas netvarkoje. Kitas dalykas, kai prasideda radikalizacijos procesas, būtent motinos taip pat gali dalyvauti tame darbe, kad radikalizacija liautųsi ir žmogus vėl sugrįžtų į gyvenimą. E, jos gali tiesiog e, kontratakuoti e, jausmų požiūrių ir santykių požiūrių. Tačiau Tai pasa, papasakosiu šiek tiek vėliau, kad matytumėte labiau globaliai visą procesą, kurį noriu pristatyti. Žinoma, jūs e, e, dabar nematote e, tai, ką aš parašiau, tačiau norėčiau šią schemą paaiškinti. Yra tas žmogaus jausmų, jausmų žaidimas žmogaus jausmais, kad žmogus stato save į būtinosios gynybos padėtį O kalbant apie e, darbuotojus, tai priešingai negu Al-Qaeda, dabartiniai Daesho darbuotojai e, skleisdami savo e, ideologiją prisitaiko prie kiekvieno jaunuolio individualių bruožų. Jie nebesako taip, kaip, jie nebekalba taip kaip anksčiau. Jie e, žinoma kalba apie E, jaunuolį, kaip tam jaunuoliui atgimti, kaip pasauliui atgimti. Mes matome, kad moterys, mergaitės labiau nori, kad tas pasaulis atgimtų, o jaunuoliai, berniukai labiau yra sutelkę žvilgsnį į save. Taigi, e, Taip rodo statistika. Tačiau bet kokiu atveju reikia pasakyti, kad kalbant apie darbuotojus yra labai viskas nukreipta į kiekvieną individualų e, jaunuolį. E, žada jaunuoliams humanitarinį darbą, jeigu jie nori, pavyzdžiui, dirbti gydytojais e, ar, ar socialiniais asistentais ar mokytojais. E, mergaitės, e, kurios patiria seksualinę prievartą, taip pat yra aptariamos šiame pranešime. Žinoma, jie žaidžia ir tokiais, darbuotojai žaidžia ir tokiais žmogaus jausmais, kaip kerštas, jeigu žmogus kažką tai patiria negero, jisai natūraliai nori atsikeršinti. Kokiegi pažadai būna, būna duodami ide, ideologinio džihadisto jaunuoliui, kas e, labiausiai gali nustatyti, e, kokie E, pažadai buvo jaunuoliui duoti, ogi ne kas kitas, o tėvai. Ir būtent motinos. Motinos gali analizuoti jaunim, jaunim, jaunuolį konkrečiai, pasižiūrėti, ką gali pažadėti jam džihadistas ir kokie padaryti pirmi žingsniai link radikalizacijos. E, e, tėvų požiūris ketveriopas - emocinis, baimės, e, tiesiog e, kognityvinis, e, kad, žm kad žmogus gautų kažkokių tai asmeninių pažadų ir stengtųsi tuos pažadus įgyvendinti ir dar ideologinis požiūris čia jau skleidžiant islamo ideologiją. Savo skaidrėse norėčiau parodyti, kad tėvai kovojant su radikalizacija yra labai svarbus veikėjai, e, būtent dėl to, kad emociškai jie gali būti atsvara. E, nes Daešas e, naudojasi jaunuolių emocijomis, tėvai taip pat gali tą patį padaryti. Motina gali naudotis jaunuolio emocijomis, tačiau tos emocijos jau turi būti nukreiptos kita linkme, kad jaunuolis susigražintų pasitikėjimą savimi ir visų pasauliu. Būtent tėvai gali e, labiausiai suprasti savo vaiką ir vėl sugražinti jam tikėjimą savimi. Kognityvinis požiūris. Tėvai e, gali e, padėti pagalvoti, ką jaunuoliui pažadėjo džihadistai, e, e, e, kaip jie sužaidė jo socialiniais jausmais ir panašiai. Žinoma, galėčiau papasakoti, ką konkrečiai gali moterį, moterys ir motinos. Tėvai iš, išvystė tam tikrą modelį, kurį galima pavadinti Prusto Magdalena. E, tai yra veikėja iš Prusto e, kūrinių. E, mes matome, kad tėvai deradikalizuodami vaiką gali atlikti 60 procentų darbo. E, džihadistai e, e, greuna vaiko istorinius šeimininius ryšius. Nukerta jo santykius su įprasta visuomenė, suteikia jam jausmą, kad jis dabar dalyvauja jau aukštesnėje visuomenėje, kadangi e, įvedamas tas jaunuolis į paranoją, kadangi jis atkertamas nuo bet kokios kultūros, nuo muzikos, nuo, nuo vaizdų, e, nuo malonumų, motinos nusprendė savo vaiką įtraukti į jo paties istoriją, E, papasakodami, e, kaip tas vaikas e, atsirado pasaulyje, kaip jis augo, kaip jis brendo, sukūrdamos tokius mikro įvykius, pagristus vaikystės įvykiais, paauglystės įvykius, kurie sukeltų vaiko sąmonėje švelnius jausmus prieš jo verbavimą, kol dar jis laikė tėvus tėvais. Ir pavyzdžiui, galima pasiūlyti šokoladinį pyragą, kurį jisai taip mėgo, iš niekur nieko padainuoti lopšinę, kurią dainuodavo. Pavyzdžiui, viena žydė mama e, salonė išrikiavo e, vaiko barmitstvos nuotraukas ir vaizdus. E, emociškai vaikas yra palenkiamas iš kitos jau pusės, primenant jam praeities įvykius, kad vaikas vėl atrastų savo individualybę, e, savo istoriją, e, tokiu būdu sulaužydamas tą keutą, kurį jam uždėjo džihadistai. Dar labai karikatūriškai pasakysiu keletą žodžių apie tą dehumanizaciją. Dehumanizacija eina per dezinkarnaciją žmogus nebe egzistuoja, e, e, vietoj žmogaus egzistuoja. E, egzistuoja tik tais Dievas ir tik tais į Dievą galima kreipti dėmesį, tik į Dievą galima kreipti jausmus. Kai jaunimas vėl pradeda klausyti muzikos, kai vėl pradeda įsiklausyti į savo kūno poreikius, jie tiesiog verkia. Kaip jie anksčiau galėjo tą pamiršti? E, e, iš 20 tūkstančių, e, iš tūkstančio jaunimų mes turime 20 procentų nesėkmingo atsivertimo atgal. 35 procentai iš jų yra nepilnamečiai, 65 procentai pilnamečiai E, iš tų nepasisekusių deradikalizuoti. Taigi e, e, mes matome, koks efektyvus yra tas modelis, kurį dabar pristačiau, vėl sužaisti vaiko jausmais tik į kitą pusę. Norėčiau patikslinti, kad mergaitės lengviau radikalizuojasi, bet lengviau ir deradikalizuojasi. Mergaitės pagal mūsų atliktą analizę jaučia, kad jos tapatinimasi su moteriška lytimi taip pat duoda savų rezultatų. Tas E, džihadizmas, vyro perdėta globa. E, aišku, kad mergaitiai nepatinka. O kai kalba eina apie berniuką, e, tai kalbant apie tokius pačius faktus, jį deradikalizuojant, E, jau labiau reikia eiti ne per asmeninį šeimos ratą, o daugiau per policiją ir panašiai. Norėčiau priminti, kad e, prieš karą antifašistai rašė, jog nacizmas yra grėsmė žmogui ir šeimai. Kaip jį sugriauti, kaip denacifikuoti, kaip demokratizuoti. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į šią patirtį ir kad reikia um, e, tokią politiką Prancūzijoje išrauti, kada vaikai nuo tėvų yra atskiriami dėl to, kad, e, kad jie radikalizuojasi. Aš e, matau, e, kad iš buvusių radikalizuotų vaikų išaugo normalų žmonės, kurie tapo ir gydytojais, ir mokytojais, Aš dar porą sakinių ir jau baigiu. E, tiesiog e, reikia dažnai išklausyti, ką sako džihadistai ir pamatysime, kad jie naudojasi politikų e, silpnybėmis ir būtent tas politikų savybės panaudoja savo radikalizacinėse kalbose. Šeimos taip pat vaidina esminį vaidmenį radikalizuojant, tokia galėtų būti padaryta e, išvada ir šeimos iš tiesų yra pagrindinis dalykas šiame darbe. Mums prioritetas yra nustatyti, kurios yra šeimos kur vaikai radikalizuojasi, ar tėvai ne, ne, nesiradikalizavę ir ar galima su jais užmėgsti kažkokį tai santyki. Mes e, sukūrėme tam tikrus informatikos e, instrumentus, profesionalai naudojasi jais. E, jeigu kartais mato, kad motina, kuri nėra radikalizavusis, padėtų deradikalizuoti savo besiradikalizuojantį vaiką. Ačiū uždėmesi. Thank, uh, thank you very much, uh, Ms. Uh... Ačiū labai uh, Dunai Bozar už įdomų pranešimą. O dabar norėčiau suteikti žodį žurnalistą Aleksandrui Čel, kuri rengia knygą. Labadiena. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad mane pakvietėte. Ir kai ką patikslinti. Aš kalbėsiu apie moteris kaip visą grupę, į kurią būtina atsižvelgti prevencinio darbo metu. Kodėl būtent moteris? Taip, moteris atlieka vaidmenį visuomenėje, e, šeimoje, bet nemažiau ir visuomenėje. Ir todėl jos yra pirmiausiai moteris. Tiek švietimo prasme, tiek politikos e, formavimo vykdymo prasme, jos vaidina labai svarbu vaidmenį. Bet tai ne vieninteliai vai, jų vaidmenys. Jos atlieka tam tikrą vaidmenį ir šeimoje, kurioje joms tenka uh, papildomų pareigų palyginti su vyrų. Todėl mes turime atsižvelgti paprastą dalyką, kad moteris gali būti gydytoja, psichiatrė, profsąjungietė ir uh, užimti vadovaujantį postą. Bet mes turime atsižvelgti tai, kas buvo jos prieš istorijoje, ypač radikalizavimo galimybių kontekste. Dar vienas dalykas. Reikia uh, atsižvelgti į moters charakterį ir kokia jos yra kilmė, kokiam socialiniui sluoksniui jinai anksčiau priklausė. Nenoriu daug labai pasakoti, bet svarbu yra susipažinti su žmonėmis jų namuose, kad suprastume, kaip jie bendrauja tarpusavyje, kokie jausmai jos valdo, ką jie patiria atlikdami kasdienį darbą, ypač kai jų vaikai radikalizuojami ir uh, tie vaikai, kurie pradėjo savarankišką gyvenimą. 12-13 metais buvo viena istorija, todėl kad tada radikalizavimas nebuvo įsisiubavęs. Dabar radikalizavimas labai plačiai paplytęs. Ir situacija dabar ir prieš keletą metų tikrai skiriasi, nors netie galbūt daug. Ir kada aš kalbuosi su radikalizuotų vaikų uh, mamomis kyla klausimas, ką jom papasakoti, ką jom pasakyti, nes yra labai daug įvairiausių svertų, kurie įtakoja vaiko augimą, vaiko auklėjimą, kaip tas vaikas atitolsta nuo realybės. Bet turiu taip pat pasakyti iš karto, kad nemažiau svarbu nepatekti į socialinio determinizmo spastus nes nebūtinai dėl kažkokių socialinių dalykų asmo yra radikalizuojamas. Kodėl aš sakau, kad būtina kalbėti su motinomis? Nes kai aš pradėjau su jomis kalbėtis, tai tada supratau vieną dalyką kai su jais kalbėsi, jie tam patviresni, jie yra labiau pasirengę bendradarbiavimui, jie nori patys parodyti, ką jie gali. Ir nereikia vien tik tai a, juos a, mokyti ar bauginti. Jeigu užmesgamas normalus ryšys, tai tada gimsta naujas visiškai modelis, a, kurį aš ir a, propaguoju. Mamos, moteris, ne visos, bet dauguma jų atlieka savo vaidmenius plačiosios šeimos prasme, tai yra seseris, motinos, mergaitės, dalis jų išvyko į Siriją, bent jau kai, at, kai kuriuos atvejus aš nagrinėjau ir prisijungė prie islamo kalifato. Reikia pagalvoti, ar prieš vaikui, kuris yra radikalizuotas išvykstant, buvo galima pastebėti kažkokių tai sąsajų. Ir net tada, kai vaikas išvyksta praėjus porai, trejetui savaičių, vaiko ryšys su motina ir seserimis išlieka, bet niekada nėra to ryšio su tėvu. Dabar norėčiau pakalbėti apie vieną e, džihadisto e, motiną. Dažnai buvo taip, kad e, pasyviai radikalizacijos procesas įvyksta. E, ir dažnai matome, kad kartais mergaitės ieškodavo radikalizuotis, kaip radikalizuotis ir bandydavo tai padaryti per vyrus. E, pamatysite, kad buvo remiamas ir knygų pavyzdžiais, kodėl e, yra atsiradęs toks stereotipas, kad moteriai kyla pavojus džihadisto rankose. Mes matome, kad bet kokioje studijoje tas faktas pasiteisina. Dažnai jaunimas įtraukiamas į džihadistinę, e, į džihadistinę e, ideologiją, e, aiškinant jam, kad du žmonės, pavyzdžiui, europiečiai, kurie atstovauja tai pačiai ideologijai, e, mat, dėl, dėl savo lyties patiria įvairių pavojų. Ši idėja yra platinama nuvertinant moterišką lytį, e, nuvertinant E, žmonių galimybę rinktis, kalbėtis, naudotis internetu. Mm, dažniausiai tą patiria moterys. Aš e, mačiau, kaip tinkluose džihadistai veikia, e, interneto tinkluose. Jeigu nori e, patekti e, Dažnai matome taip, kad moterų tarpe žiaurumas pasireiškia daug labiau negu vyrų tarpe tarp džihadistų E, ta džihadistė, kuri susisprogdino su, džiha, e, su Butano balionais prie e, Notre Dame katedros, turėjo tris vaikus, jai buvo 29 metai. Mes e, matome, kad ta moteris pateko į džihadistų tinklus per internetą prisistatydama kaip vyras. Mes matome, kad jeigu moterų nebūtų įsitraukusių į Daesho darbą, moterų, kurias, kurių jie taip nevertina, jiems daug mažiau sektųsi. Dar norėčiau keletą pavyzdžių iš knygos pasakyti. Maksimas e, atsivertęs e, jaunuolis radikalizavosi Prancūzijoje, kai susipažino su žmona, apsivedė su ją, ji buvo musulmonė, jis taip pat persėmė ideologiją, jo motina bent jau tai pasakoja, kad taip įvyko, tėvas šioje istorijoje nefigūruoja, jis nuvyko į Siriją. Taigi toks atvejis, kad e, jo moteris, jo motin, e, žmona, atsiprašau, priartėjo prie religijos ir jie, ji ieškojo kažkokių mistinių dalykų toje religijoje, e, bandė eiti prie budizmo, kol galų gale atsidūrė e, musulmonų religijoje. Taigi matome, kad e, yra ir tokių porų. Kitas pavyzdys - Belgė mergaitė. Turbūt girdėjote apie ją kalbant. Ištekėjo už pavojingo džihadisto iš Skarbeko rajono, nuvyko po 15 dienų į Siriją. Ir ten nužudė savo vyrą. Turėjo galimybę sugrįžti į Belgiją, tačiau to nepadarė. Ji nenori grįžti ir nori elgtis kaip ir kitos džihadistų našlės nerodo nei menkiausio gailėščio dėl savo veiksmų. Ir tikriausiai, kaip ir daugelis kitų džihadistų našlių, ištekės vėl. Džihadistų motinos nebūtinai yra tik tais namų šeimininkės. Jomis galima pasikliauti, sprendžiant socialinės problemas. Aš kalbėjausi su motinomis, norėčiau pasakyti, kokį vaidmenį vaidina jos įvairios ir, ir, ir seselėmis dirba tos moterys ir e, prekyboje, ir e, mokytojomis. Taip pat yra namų tvarkytojų. Aš norėčiau įvardinti vieną moterį, su kuria kalbėjau. Ji, pavyzdžiui, dirba Paryžiaus merijoje. Aš tą pasakoju dėl to, kad kartais mes kalbame apie džihadistų profilį. Bet reikėtų pasidomėti motinų profiliu, jeigu norime tas motinas įtraukti į deradikalizacijos darbą. Reikėtų pasižiūrėti, kaip tos moterys yra įsitraukusios į socialinį gyvenimą, į viešąjį gyvenimą. E, jos mato, kaip e, neteisingais keliais jų vaikai eina, pačios norėtų kartais važiuoti į Siriją ir juos parsivežti. Tačiau kaip išsiaiškinti, ar moteris tikrai to nori, ar jos pačios nėra radikalizavusis? Kartais tos moterys netgi bijo e, pasirodyti viešumoje, e, lyg tai dėl to, kad jų vaikai radikalizavosi, būtų pačios kaltos. Beje, taip ne vieną kartą yra ir atsitikę, kai paaiškėjo, kad jų tėvai, broliai, sūnus išvažiavo kariauti džihado bet e, su viešosioms institucijom, su viešosiom institucijom būtent tiems žmonėms reikia bendrauti, jos neturi tos moterys bijoti. Ir čia europinių mastų reikėtų kažką daryti, kad jos galėtų tarpusavyje keistis, mm, keistis patirtimi, kad būtų nustatyta, kokia yra gera e, šios patirties praktika, kokia bloga. Dar savo knygoje pasakoju apie seseris. Viena iš tų seserų labai aktyviai veikia savo e, socialiniuose tinkluose, jai labai rūpi e, e, ši tema E, paklausiau jos, kiek jį šeimų pažįsta. E, ji sakė, kad pažįsta maždaug 30 šeimų, tuo tarpu Prancūzijoje yra mažiausiai tūkstantis tokių šeimų. E, mes matome, kad labai daug duomenų išsprūsta mums iš rankų. Yra ir tokių atvejų, kada šeimos nariai nepraneša apie radikalizacijų, nes bijo, bijo už save, bijo už savo šeimos narius. Aš norėčiau pasakyti, kad kalėjimuose yra atliekama studija. Šiaip dažnai reikia bijoti tų motinų, kurios ateina į kalėjimą pasikalbėti su savo vaikais. Dažnai būna taip, kad e, e, kaliniai radikalizuojasi kalėjime. O motinos, kurios ateina jų aplankyti, stoja į vaikų pusę. Jos netgi organizuojasi tarpusavyje, imasi įvairių veiksmų. Aš buvau nuvykusi į vieną kalėjimą Prancūzijos šiaurėje ir netgi pastebėjau, kad nuteistųjų motinos yra tokios pačios radikalės kaip ir jų vaikai. Mes taip galvojome, nes tokie stereotipai yra įsišaknyje, bet Jeigu vadovausimės tokiais stereotipais, e, tai tada negalėsime efektyviai kovoti su reiškiniu. Jeigu žmogus radikalizuojasi, neužtenka vien tik tais deradikalizuoti, reikia taip pat imtis ir prevencinių veiksmų jo šeimos narių tarpe, nes dažnai e, jaunesni broliai ir seserys mato tame romantiką, pabuvoti kalėjime, pavyzdžiui, ir e, nusistatyti prieš visą visuomenę. Mes nebežinome, kaip pasielgti su tais e, radikalais, Mm. Labai atsiprašau, aš manau, kad tas dialogas kovoje su e, radikalizavimu yra būtinas ir į tą dialogą būtinai reikia įtraukti moter, moter, moteris, motinas. Thank you, thank you very much. Labai ačiū, ponė Aleksandrai Džil. O dabar norėčiau suteikti žodį Karlai Garcia Kalvo, kuri yra um, Elkano karališko instituto docentė ir jūs turite 12 minučių, nes mes turime klausimą baigti 11 valandą, o mūsų komiteto nariai narės norėtų dar ir užduoti jums klausimų ir labai tikisi išgirsti atsakymus, todėl prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, labai ačiū ir aš pasistengsiu sutilpti į laiko rėmus. Labadiena, ačiū už progą pasidalinti su jumis nuomonę bei papasakoti apie tas studijas, kurias atliekame e, Madride. Kaip jau buvo pasakyta šį rytą, iš tiesų moters vaidmuo organiza teroristų organizacijose labai dažnai buvo nuvertinamas, nors studijos rodo, kad empiriškai m, mm, labai galima e, išsiaiškinti, kad tas vaidmuo pakankamai yra didelis. Kas tos moterys, kaip jos radikalizuojasi, kodėl? E, Aš čia norėčiau pasidalinti su jumis kai kurių studijų duomenimis ir tos studijos buvo e, atliktos Karališkame institute ir apima tas moteris, kurios buvo teisiamos Ispanijoje dėl džihadizmo ir teroristinių nusikaltimų. E, aš norėčiau daug ką papasakoti, tačiau laikas labai mane varžo, todėl pabandysiu kalbėti trumpai ir atsakyti į klausimus, kurie kiltų. Pirmiausia, norėčiau įvesti į kontekstą, e, apie ką kalbame. Ispanijoje dabar yra nu, nuo 2012 metų nuteista 117 žmonių dėl to, kad jie užsiemė teroristinę ir džihadistinę veiklą. Nuo 2012 metų E, čia kalbu apie paskutinę džihadistų mobilizaciją susijusią su Sirijos konfliktu. E, turiu pasakyti, kad Ispanijoje yra labai gilios tra džihadistinės tradicijos, e, tikrai dar iki tų Madrido išpolių e, džihadistinės e, idėjos klestėjo, e, klestėjo Al-Qaedos grupelės įvairios nuo 90-mečio. Nebuvo anksčiau nuteisiama jokių moterų, tačiau dabar tik tais nuo 2014 metų Melilijos mieste pasirodė pirmosios moteris pirmoji moteris. Ir beje, ji buvo nepilnametė, jai viso labo 14 metų tai mergaitiai buvo. Taigi dabar norėčiau pas, papasakoti, kad e, mano šalyje e, moterų buvo 13 nuteistų, kitai tariant, tai sudaro šiek tiek daugiau negu 11 procentų. E, tai yra duomenys, kurie yra prieinami visiems ir galima rasti mūsų interneto puslapyje. Atsakydama į klausimą, kas yra tos moterys, kurios įmasi teroristinės ir džihadistinės veiklos Ispanijoje. Dabar parodysiu vieną pavyzdį, e, kuris matomas visoje Europos Sąjungoje beje. E, yra tokių moterų, kurios įsitraukia į šią veiklą e, jos dažniausiai būna jaunos, Ir amžius beje vis jaunėja. Jos yra jaunesnės negu vyrai. Mes matome, kad vidutinis amžius tarp e, vyrų e, beveik 30 metų, tuo tarpu moterims yra keturiais metais, beveik keturiais metais mažiau negu vyrams, kalbant apie vidutinį amžių. Toliau e, Moterys, kurios įsitraukia į džihadistinę veiklą, yra jų civilinė būklė, labai didžiuliai skirtumai yra tarp vyrų ir moterų. E, dažnai vyrai būna bedę, tačiau moterų atveju, e, atveju e, matome, kad jos būna neištekėjusios, jos neturi šeimoje ir šeimos ir būna dažnai daug jaunesnės. E, dažniausiai tas moteris norima pritraukti, kad jos e, emigruotų į kalifatą. E, jos tiesiog yra skirtos kolonizuoti teritorijoje, teritoriją, kad plėstų tą ideologiją. Tai yra labai galingas instrumentas, auklėjama faktiškai visa džihadistų karta. Bendrai, kalbant apie moterų įtraukimą į džihadistinį judėjimą, e, mūsų šalyje pagrįsta dviem rodikliais. E, dažniausiai tos moterys gimsta Ispanijoje, turi Ispanijos pilietybę, E, ir jos, jeigu ir yra iš emigrantų, tai tikrai ne pirmosios, o geriausio atveju antrosios kartos. Tos moterys gimusios būna Ispanijoje arba ne tik Ispanijoje, bet e, kažkur kitur Europos Sąjungoje. Kaip vyksta radikalizacijos procesas? E, norėčiau parodyti, kaip viskas vyksta Ispanijoje ir pasakysiu, kad devynios iš dešimties radikalizuotis pradėjo moterys tada, kai kilo civilinis, pilietinis karas ci, e, e, tam, 12 metais. E, Ta lengva paaiškinti, kadangi Al-Baghdadi tuo metu iškilo ir pradėjo kviesti moteris į kalifatą, e, kad gimdytų vaikus ir e, įgyvendintų jų planus. Jiems buvo darom, e, duodamas, duodama galimybė būti motinomis, būti moterimis ir užtikrinti tokį ambicingą projektą bei jo įgyvendinimą. E, aišku, tai yra daug galingesnis įrankis negu ginklas, negu fizinis ginklas. E, moterims buvo pasakyta, kad jos čia vaidins lemiamą vaidmenį. Taigi, moterys matome, kad anksčiau radikalizuojasi pagal amžių negu vyrai, e, sulaukia vos 20 metų, tuo tarpu vyrai 26 maždaug metų. Labai įdomus klausimas, kuris eina faktiškai raudonų siūlų per visą mano pranešimą. Radikalizavimasis internete, moterų radikalizavimasis internete. Daugelis nuteistųjų už šiuos nusikaltimus radikalizavosi mišriai ir internetu, ir tiesiogiai kontaktuodamos su verbuotojais. Tačiau moterys dažniausiai tą daro virtualioje aplinkoje. Labai didžiulę naudą išpešė iš interneto islamo valstybė, radikalizuodama ma moteris. E, e, Anksčiau, jeigu jos e, radikalizuodavosi, tai tai vykdavo per jų vyrus, per jų brolius ir panašiai. Tuo tarpu, kai dabar atsirado internetas ir atsidarė daug daugiau papildomų galimybių. Jos tiesiog galėjo radikalizuotis, net neišeidamos iš savo kambario. Visur tai vyko, Ispanijoje taip pat įdomu tą pažymėti. Kalbant apie konkrečius instrumentus, tai moteriams buvo sukurti specialų socialiniai tinklai, kur galėjo bendrauti su kitomis moterimis. Taip pat reikėtų pažymėti, kad moterys visada radikalizuojasi kompanijoje su kitomis moterimis. joms malonu dalyvauti internete, e, bloguose įvairiuose, o kalbant apie tiesioginius kontaktus, tai čia taip pat jų nereikėtų nuvertinti, nes matome, kad e, čia radikalizacija moterų įvykdavo daugiausia šeimininėje aplinkoje. Kartais ir ne šeimininėje, pavyzdžiui, per kažkokį tai religinį lyderį, musulmonų E, musulmonų, reiškia, e, kažkokioje tai bendruomenėje, kur kalbė, kalbama buvo ne vien apie religiją, bet ir apie politiką. Jau anksčiau minėjau ir dar kartą pasakysiu, kad nei viena moteris nesiradikalizavo pati savo viena. Ji buvo paveikta propagandos, kurią gavo per internetą, kurią gavo galbūt tiesiogiai, visos moterys, kurios radikalizavosi, vienos to nedarė. Šalia buvo dar ir kitų moterų. Ir mes matome, kad radikalizuojantis radikalizuojant, darbuotojai bando įrodyti, kad e, yra tik juoda ir balta, kad yra geriečiai ir blogiečiai. Jeigu nesi su mumis, vadinasi, esi prieš mumis, esi su jais. Tie, kurie užsiemė verbavimu, buvo ir ispanai, ir iš kitų valstybių, ir jie priklauso ir priklausė įvairioms džihadistinėms organizacijoms. Moteris traukia tokie dalykai, nes jie e, yra, tie radikalai, tie e, yra labai vyriški, e, gražūs, patrauklus vyrai. Yra e, žmonės, kurie e, radikalizuojasi ir kurie bando verbuoti, e, būna tiek ispanų kilmės, tiek iš kitų valstybių. Vyrai, jeigu radikalizuojasi, tai dažnai atsitinka taip, kad per šeimos narius moteris dažniausiai radikalizuojasi per internetą. Atsiprašau, laiko matau, kad nebeliko. Dabar esu pasirengusi atsakyti iš, į klausimus ir dėkoju uždėmesi. Thank you. Thank you very much. And I floor to Miss Charlotte. Labai ačiū. Ir aš iš karto suteiksiu žodį Šarlotai Sakson, vyriausiai lyčių lygybės specialistai, EIVT ir patarėjai lyčių lygybės klausimais. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū, kad surengėte šį labai įdomų ir svarbų klausimą. Ir noriu padėkoti mūsų pranešėjams už šių puikų indėlį į šią diskusiją. Pasidalysiu su jumis mintimis, kiek iš politinės perspektyvos ir ką daro mūsų išorės veiksmų tarnyba, nes pats klausimas radikalizavimo nėra toks jau paprastas. Pirmiausiai, mes negalime daryti supaprastinto tipo išvadų. Nėra taip labai paprastas reiškinys, kaip rodo mūsų pranešėjų pasisakymai. Kitas dalykas, negalima vadovautis vien tik su savo kažkokiamis iš ankstinėmis nuostatomis. Mes turime labai blaiviai viską vertinti, neprarasti blaivaus proto, nepasiduot emocijoms ir nebėgti paskui sensaciją, kaip kartais, kad yra daroma, jeigu jau kalbėsime atvirai. Nes, aišku, faktai yra vienas dalykas, bet kartais yra pakankamai tuose faktuose sensacijos elemento. Apskritai šio klausimo tema ir moterų vaidmuo užkertant kelią radikalizavimui Norėčiau pirmiausia atkreipti dėmesį, kad moteris gali suvaidinti ne vieną, o keletą vaidmenų. Taip pat lyčių lygybės klausimas aktualus ne tik tai kalbant apie moteris kaip tokias, bet taip pat kalbant ir apie, sakysime, moteriškumą ar vyriškumą, kuris gali būti asocijuojamas nebūtinai su seksualinėmis kažkokiamis išraiškomis. Taigi visi žinome, kad gyvename pavojingame pasaulyje, o jungtinės tautos mūsų viena iš pagrindinių partnerių skleidžiant daugia šališkos veiklos metodą priima uh, saugumo tarybos rezoliuciją, bet to yra vykdoma taikos diplomatija. Tačiau darbas kom, e, tapo labiau kompleksinis ir po truputį jisai plečiasi, kaip kad plečiasi e, smurtas susijęs su radikalizavimu ir apskritai radikalizavimas kaip toks. E, Europos Sąjungoje tiek nacionaliniai transliuotojai, tiek pasaulio transliuotojai skiria daug dėmesio šiai temai ir organizacijoms, kuriosmis aplipęs yra islamo kalifatas ir kurios skleidžia ekstremalią ideologiją kuri pasireiškia labai skirtingomis formomis, skirtingom aplinkybėm esant. JAV atliko tyrimą, kuris rodo, kad um, baltieji radikalai irgi ten egzistuoja ir tai yra nemažesnis, um, nemažiau pavojingas reiškinys, kuris greitai plečiasi. Dabar, kai jeigu pasižiūrėsime į Šri Lanką ir tai Landą, tai ten veikia sukarintos ir karingos grupuotas, kurios vis daugiau dar, didesnį daro poveikį politikai ir politiniams reikalams ir kurios veikia per radikalizavimą ir ekstremizmą. Todėl reikia, kai kalbame apie radikalizavimą, neapsiriboti vien tik tai religijos sritimi, nes radikalizavimas vyksta labai įvairiose sritise ir jo elementai tarpusavį labai panašus. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tos rytis yra labai skirtingos ir patys radikalizavimo tipai skirtingi, tačiau faktiškai jie labai um, tapatus, nes yra pasirenkamas taikiniu tam tikras asmenybės tipas. Ir kai buvo pastebėta, išnaudojami yra moteriškumo ir vyriškumo elementai. Uh, ir stengiamasi įtvirtinti radikalizuojamo asmens mintise, kad jis turi ar jinai atlikti tik tam tikrą vaidmenį visuomenėje, ne kitokį, o būtent tam tikrą vaidmenį. Viskas tengama labai personalizuota ir dažniausiai tai yra daroma lyties pagrindu, nors nebūtinai kiekvieną kartą uh, pagal tą patį šablomą. Dar vienas dalykas, kad lyčių lygybė tapo, na, savotiška preke politinio darbo arenoje. Pavyzdžiui, kodėl tie tokie nacionalistai arba radikalai pasipriešinasi taip migrantam, todėl kad, sakysime, islamo, islamiško radikalizavimo atveju, tai galima labai gerai išnaudoti ir galima labai lengvai įteikti, jog dabar islamas puola vakarų civilizaciją. Ir daugeliu atveju aukos kurios praranda tam tikrą statusą socialinėje plotmėje arba kurios netenka tam tikrų galimybių, per radikalizavimą įgyja tarsi teisingo veikimo jausmą ir savo veiksmų teisėtumo jausmą. Dėl ko tai ypač pasireiškia tarp vyrų ir todėl būtent radikalizuotų vyrų yra kur kas daugiau negu moterų. O čia jau veda kelias į smurtą ir karinį konfliktą bet nebūtinai dažniausiai taip pat radikalizuojami asmenys, kurie negali susitapatinti su bendrai išpažįstamomis vertybėmis ir normomis ir kurie labiau save gali tokiu būdu išreikšti per um, smurto veiksmus, smurtinius veiksmus. Atliktos analizės rodo, kad tarp ekstremalaus smurto ir radikalizavimo egzistuoja ryšys, bet tas ryšys yra labai skirtingas ir jis labai skirtingai suvokiamas kiekvieno atskiro asmens pritaikant tai um, konkrečioms socialiniams ir ekonominiams sąlygoms, kurios uh, tampa uh, viena iš, vienu iš išeities taškų. Todėl mums, kaip mūsų institucijoms, labai svarbu pirmiausia įsiaiškinti, kokios yra tos ištakos ir problemos, dėl kurių atsiranda palanki radikalizavimo terpė. Jūs žinote, kad jungtinių tautų kontekste yra tvirtai laikomasi nuostatos, kad reikia kovoti su ekstremizmo ir radikalizavimo uh, apraiškomis ir būdais, kaip jau minėjau, egzistuoja saugumo tarybos rezoliucija, kuria nustatomas tam, tinka, tam tikras standartas, rengiant atitinkamus nacionalinius strateginius planus. Ir noriu pacituoti vieną dalyką. Sakoma, kad moteris e, sudaro tą kritinę jėgą. Ir nors kartais smurtinio radikalizmo organizacijose moteris veikia aktyviai, tačiau e, paprastai e, moteris e, iš tų visuomenių, kurių socialinės raidos rodikliai yra aukštesni, mažiau uh, linkusios prisijungti prie tokių smurtinių karingų organizacijų. Tai reiškia, kad apskritai ir labai svarbus yra lyčių lygybės elementas pačia plačiaja jo prasme, nes jis suteikia moteriams um, daugiau galimybių save realizuoti kitur. Todėl kova su skurdu, um, lyčių lygybė ir uh, visą apimančios įtraukties visuomenės yra labai svarbus elementai, kurių mes neturime pamiršti dirbdami kartu. Be to, reikia galvoti apie darbą su tomis organizacijomis, kurios veikia labai įvairiomis sąlygomis. Jungtinės tautos aiškiai tai rodo ir jungtinių tautų požiūrų E, atveju tai tikrai yra bendradarbiaujama su įvairiausiomis organizacijomis, Afrikos sąjunga, ONS, EBSO, e e, Latinų Amerikos valstybių organizacijomis. Ir mes neturėtume pamiršti šio elemento. Švietimas visada buvo tarsi politinių žaidimų ir kovos arena, nes švietimas daro didžiausią poveikį visuomenėms. Šiandieną smurtinis radikalizmas E, ir radikalizmas apskritai irgi bando išnaudoti švietimą kaip savo palankę platformą. Mes žinome, kad labai dažnai e, tie, kurie yra radikalizuojami, iš tiesų yra, kurie užsima e, verbavimu ir radikalizavimu, iš tiesų yra labai um, protingi asmenys ir gerai suvokiantis, kaip galima manipuliuoti žiniomis ir įvairiomis realijomis. Todėl um, jie e, ir įgyja e, galimybės kleisti tokias radikales idėjas. Aišku, veikiama ir, emot, ir manipuliuojama ir emocijomis, stengiamasi e, galvoje sukelti sumaišti tarp realybės tarp tikrovės ir įsivaizduojimo pasaulio. Stengama išnaudoti žmonėse glūdinti pykti dėl socialinės neteisybės. ES veikia žmogaus teisų pagrindų lyčių lygybės e, principų vadovaujasi ir per šituos elementus bando kovoti su radikalizavimu. Tačiau e, tie, kurie užsieima radikalizavimu, tikrai labai gerai veikia ir dažniausiai išnaudoja socialinius tinklus savo tikslams pakeisti. Aišku, socialiniai tinklai turi savo pliusų ir minusų, bet šiuo atveju jie tampa būtent priemonę, kurios pagalba graunamos visuomenės iš vidaus. Ką mes galėtume padaryti? Kaip jau minėjau, mes turime bendradarbiauti su visomis įmanomomis organizacijomis. Ir dar aš pusantros minutės, ponė pirmininkė, turiu pagal mano laikrodį. Taigi, Afrikos sąjungoje, sąjungos konferencijoje praėjusiais metais e, buvo pasirašytas bendras e, komunikatas dėl bendro darbo kovojant su ekstremizmu ir radikalizmu. Tai tik vienas iš pavyzdžių, ką mes galime kaip EIVT nuveikti. Kitas dalykas, mes dabar daug dėmesio skiriame moterų vaidmeniui užtikrinant taikos procesą. Bet taikos procesą ne tik tai bandant baigti karo veiksmus, bet taip pat ir atkuriamuoju po karo laikotarpiu. Mes um, e, kaupiame patirtį ir per savo e, patirtį bandome paremti trečiasias šalis. Dar vienas dalykas kad rengiant įvairiausias programas ir dokumentus, taip pat teikiamas dėmesys e, mūs, mums šiuo atveju aktualiems e, aspektams. Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad mes kuo toliau, tuo labiau stiprinsime šią naująjį politinį aspektą, dirbdami e, su trečiosiomis šalimis, veikdami išorėje. O tas elementas tai kova su ekstrem, ekstre, malių radikalizmu ir su tuo susijusiamis smurto praiškomis. Bet aš manau, kad mes tik tai bendromis jėgomis galime pasiekti rezultato. Taip, mes jau nemažai žinome ir įsiaiškinome, gerai suprantame, kokios yra radikalizmo šaknis, ką reiškia radikalizmas, bet mes negalime veikti atskirai, mes turime veikti su savo socialiniais partneriais, mes negalime veikti vien tik tai per individualias moteris, motinas ar per šeimas, mes turime veikti per visą socialinį tinklą, bet tik bendrai, nes tik bendromis jėgomis galėsime toje kovoje pasiekti gerų rezultatų. Ačiū. Ačiū, labai ačiū. O dabar suteiksiu galimybę pasisakyti komiteto narėms. Pone Biserėjau, prašom. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu padėkoti e, jūsų komitetui, kad suorganizavote tokį puikį klausimą. Tema, kuri e, retai nusipelno didelio dėmesio, bet yra labai aktuali. EPP frakcijos vardu kalbėsiu. Ir norėčiau be kita ko padėkoti mūsų specialistams, kurios pateikė labai daug tokių vidaus išvalkų šioje srityje. Taip mes matome, kaip visame pasaulyje kyla terorizmo banga nuo Afrikos iki pietryčių Azijos, jie apima Amerikas ir kitas, kitus žemynus. Radikalizavimas plinta labai sparčiai ir 2016 metais radikalizavimas parodo, kad gali kelti rimtą grėsmę išvystytų šalių demokratijai. Ką mes e, žinome apie radikalizavimą? Įvairūs e, tyrimai e, parodo, kad svarbiausias dalykas radikalizavimo atveju tai bandymas išlaikyti kažkokį sušventintą vertybę ir ją pasiūlyti įvairioms grupėms ir tos vertybės išnaudoja mūsų turimas vertybės, nes yra daug labai žmonių, kurie e, su tom vertybam nesusitapatina. Todėl labai sudėtinga kontroliuoti patį radikalizavimo procesą. Norint tai padaryti, reikia panašu įtraukti plačiau moteris, motinas, šeimas į kovą su radikalizavimu. Reikia labai protingai vystyti lyčių lygybės procesus, kovojant su radikalizavimu. Teiginiai, kad reikia nepamiršti, kad būtina aiškiai parodyti, kaip moteris yra įtraukiamos į radikalizavimą, po to paverčiamos aukomis, todėl aukoms reikia teikti paramą. Globalus radikalizavimas apima vis daugiau šalių, o tai reikalauja bendros strategijos, ypač atskiros strategijos skurdžiose šalise. Pavyzdžiui, buvo sukurtas kovos e, fondas, kuris leidžia paremti moteris ir suteikti joms daugiau didesnio vaidmens e, kovojant su ekstremizmu. Nigerijoje toks fondas platina kovos su radikalizavimu medžiagą. Labai svarbu įtraukti bendruomenę į kovą su radikalizavimu ir tokio darbo imtasi Bangladeše, organizuodamas įvairiausius susitikimus, kuriuose dalyvauja per tūkstantį moterų. Dar kitas dalykas, tai tai, kad moterų vaidmuo kovojant su radikalizavimu yra vis dažniau pažymimas įvairiose forumuose. 15 metais apie tai buvo labai daug kalbėta ir pasakyta, kad moteris ir yra pagrindinis vaidmo. Jungtinėje karalystėje neseniai atliktas tyrimas parodė, kad merginos nuo 11 iki 2 18 metų labiau linkusios dalytis informaciją ir pasikalbėti su savo motinomis, kai iškyla radikalizavimo grėsmė. Netyrimai, kurie atlikti um, sritise tokiuose kaip kova su radikalizmu, rodo, kad e, būtina sutelkti įvairias jėgas, bet Europos parlamentas gali suvaidinti savo išskirtinį vaidmenį. Neabejotinai radikalizavimu reikia kovoti nuo pat jo, su, e, jį ker, pakertant jo šaknis. Ir aišku, turiu keletą trumpų klausimų mūsų prelingentams. Ar dabar galiu juos užduoti, ar vėliau? Nes galėčiau Taip, jūs galite tą dabar padaryti, bet aš noriu jūs informuota, kad mes neturime daug laiko, todėl klausimams viena minutė skiriama. Dabar pereisiu prie savo gimtosios kalbos. Tai ispanų. Aš norėčiau paklaus... paklausti Vilnos Gusak, kaip įvertinti, ar, fa... ar šeima meluoja, mama, aplinka visa meluoja ar ne. Mes esame iš Barcelonos. Ten mėnesių, mėnesius e, brendo kažkas tai e, džihadistinė prasme ir niekas nieko nežinojo, nei tėvas, nei motina, nei broliai, kaip galima e, tokius dalykus išsiaiškinti. Taip pat norėčiau paklausti, E, kaip Jūs vertinate tą vaiko norą patirti nuotikių? Nes e, dažnai vaiko nespaudžia nei skurdas, nei dar kažkas panašaus, jis tiesiog nori būti svarbiu. Thank you. Thank ah, you. Ah, bueno, vale. Gracias. Thank you. And... Dėkoju. Dabar žodis poniai Besera. Call her. No. Miss... Sorry, it was her who was telling me to stop? You were telling me to stop? Ar jūs man sakėte nustoti kalbėti? Man atrodo, kad pirmininkės, pirmininkiai priklauso tai daryti, aš niekada savo nebūčiau to leidus. Atsiprašau, mes toliau turime tęsti posėdį, dabar žodis ponybė serą, dvi minutės, nedaugiau. Tik dviem minutėm apsiriboti reikėtų, kadangi daugiau laiko neturime ir galime klausti eksperčių, kad jos mums paaiškintų viską. Taip pat jos irgi negalėjo visko papasakoti, ką norėjo, nes laiko trūksta. Mano klausimas Karolai. E, europinių požiūrių, ko trūksta? Institucinių požiūrių, ko trūksta? E, lėšų planavimu, kad e, galima būtų suplanuoti darbą su moterimis kaip su mm, deradikalizacijos e, specialistėmis. Ko mums trūksta šioje srityje? Ar kažkokiu tai institutų, ar studijų, ar susitikimų, kad visa tai būtų įrašyta į pol Europos politiką? Ačiū. Thank you, Ms. Nočel, please. Dėkuoju. Žodis poniai Nočel. Norėčiau užduoti klausimą ekspertėms. radikalizavimo procese, kada prasideda tas momentas, kai galima sakyti, kad jau nebesavanoriškai tai yra daroma nes susidaro įspūdis, kad jaunuoliai laisvai priima tą sprendimą laisvą valią, tačiau vienu metu kažkuriuo tai e, tiesiog jų laisva valia kažkur prapuola, nes tiesiog ta trauka kaip magnetas juos pernelyg stipriai veikia. Taigi, kada tai nutinka? Ar tiesa, kad iš pradžių tos laisvos valios yra, o paskui jau kaip į sektą yra įtraukiama ir tiesiog jaunuoliai nebegali atsispirti tam. Ar jūs galėtumėte pakomentuoti tai? Dėkoju už suteiktą žodį. Taip pat dėkoju kolegiai Terezai. Ji e, šių diskusijų viena iš iniciatorė. Ir atrodo, kad šiandienos diskusijos e, rodo, kad Europolo versija pasitvirtina. Tai reiškia, kad radikalizavimas kyla iš asmenų, tiksliau asmenų tarpe, e, kurių šeiminė ir kita situacija m, mm, turi kažkokiu ryšiu su kalėjimų struktūromis. E, taip pat radikalizavimas vyksta internete daugiausia. Taip, yra daug mokslinių tyrimų atliekama, tačiau man toks įspūdis susidaro, kad tų mokslinių tyrimų rezultatai nepasiekia tų, kurie turi priimti sprendimus politinių lygmenių. Reikia imtis veiksmų juk. Štai pavyzdžiui, ponė Garcija uh, kalbėjo apie tai, kas vyksta Ispanijoje. Matėme, kas vyksta e, Belgijoje, matėme, kaip radikalizuojasi tie žmonės, kurie yra gimę čia Belgijoje, jie netgi nėra atvykę iš trečiųjų šalių. Mes visi matėme, kaip jie užaugo, kaip jie integravosi čia, bet pasirodo, kad jie netokie jau ir integravėsi čia yra. Taigi, ko gero visuomeniai kažko nepavyko padaryti jų atveju, nes tie asmenys tiesiog e, Europos nelaiko namais, e, Europos vertybių nelaiko savomis. Labai įdomu būtų išklausyti Belgijos federalinės policijos atstovų. Štai pavyzdžiui, Belgijos parlamente jie pristatė E, ataskaitą, jai pritarė visos politinės partijos ir iš tos ataskaitos pasirodė, e, paaiškėjo tiksliau, kad radikalizavimas vis dėlto vyksta didžiausioje Belgijos mečetėje, kurią finansuoja Saudo Arabija. Ir jeigu nebus skubiai įmamasi veiksmų, tai sulauksime didelių problemų. Taigi net ir mūsųose radikalizavimas vyksta Europoje ir niekas nieko nedaro. Kitas pavyzdys - Bosnija ir Hercegovina. Vis daugiau žmonių į užsienį e, vyksta kaip už, užsienio kovotojai ir vis daugiau moterų tų žmonių tarpe atsiranda. Tos moteris nebe vien tik tai kaip logistikos pagalbininkės vyksta, bet kaip kovotojos ten vyksta. Aš klausiausi įdėmiai eksperčių, man susidarė įspūdis, kad kai kurios iš jų pasisako už užsienio kovotojų ir reintegravimą į visuomenę. Aš vis dėlto sakyčiau, kad tie žmonės, kurie į užsienį kovoti yra išvykę, neturėtų būti priimti atgal į mūsų visuomenę, nes būtent jie yra atsakingi už kitų asmenų vėliau radikalizavimą mūsųse Europoje. Ir kai kurių iš kalbėtojų pavyzdžiai tai tik tai rodo. Taigi, jūs dirbate tokiais jautriais klausimais. Norėčiau paklausti dabar Ar, pavyzdžiui, dėl to, kad kalbate apie radikalizavimą, esate patyrę kažkokiu tai grasinimu iš islamistų radikalų pusės? Dėkoju pirmininkė, dėkoju gerbiamas ponios už jūsų pasisakymus. Atsiprašau, kad e, pavėlavau į šią diskusiją. E, ponios Buzen e, neišgirdau pasisakymo, atsiprašau už tai. Norėjau tik tai priminti, ponė Izekson, kad šiandien didžiulis pavojus moteriams ir apskritai europiečiams yra e, islamistinis radikalizavimas. Visos paskutinių e, išpolių aukos, visos seksistinių išpolių Vokietijoje e, aukos atsiranda dėl islamistinio radikalizavimo. Ir kai jūs kalbate apie tą baltųjų rasės viršenybę, mane tai labai stebina. Na ir dabar dėl mūsų nagrinėjimo klausimo. Aš su prancūzijos kriminologais dirbau. Jie sako, kad moterų vaidmuo labai svarbus e, tose prancūzijos e, labiausiai problematiškose kvartaluose, nes būtent ten yra daugiausia radikalizavimo atvejų ir didžiausias e, terorizmo pavojus netgi. Taigi reikia dirbti su tomis moteriams, reikia e, jų išklausyti, išgirsti, ką jos sako. Tačiau susitikus su šiomis moterimis matome, kad tos moteris bijo išeiti iš namų, jos bijo e, kalbėti su asociacijomis, su NVO, su policija. Ką jūs mums galėtumėte pasiūlyti, kaip galėtume, kaip įmanoma, geriau išklausyti tų moterų? Taip pat, e, ponė Žil, jūs sakėte, kad moteris nešiojanti skarą yra e, paklūstanti vyrui. Bet mes čia parlamente jau esame ir kitokių pozicijų išgirdę. Pavyzdžiui, musulmoniškų skarų e, nešiojimas gali būti ir laisvų pasirinkimų atliekamas. Na, ir dar norėčiau šeimos svarbą pabrėžti. Prancūzijos vyriausybė vakar ar už vakar dokumentą vieną e, išplatino. Jame yra sakoma, Aš tiesiog pabaigsiu šią mintį, man atrodo, tai yra svarbu. Taigi, čia yra sakoma, kad daug vaikų mokykloje vis e, mažiau e, nori e, būti kartu su ne musulmonais vaikais. Pavyzdžiui, kai muzika yra paleidžiama, vaikai užsikemšausis, berniukai nenori laikyti, rank, susikipti rankomis su mergaitėmis. Ir tie, kurie valgo tik tai halal mėsą, atsisako sėdėti šalia tų, kurie valgo ne halal mėsą arba, pavyzdžiui, keulieną. Taigi norėčiau paklausti, koks galėtų būti mūsų politikų vaidmuo, e, kaip mes galime padėti toms šeimoms, e, kurios prisideda prie jų vaikų tam tikro radikalizavimo dar iki mokyklinių etapų. Ačiū dabar žodis mūsų ekspertams. Jūsų atsakymai, komentarai dabar, bet priminsiu, kad jums tik po dvi minutės skiriama nedaugiau. Kas pradės? Aš pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Man atrodo, kad manęs nesuprato dėl musulmoniškus karų. Uh, vienas iš tų stereotipų yra tas, kad moterų džihadiščių atveju kaip ir nebetenka jai atsakomybė už tai, ką ji veikia. E, tiesiog Prancūzijoje ir kitur yra manoma, kad moteris musulmonė e, ne, negali laisvai spręsti dėl savo veiksmų. Ne, aš ne vien apie musulmoniškas karas kalbėjau. Aš manau, kad būtent dėl tokio mąstymo e, yra nepakankamai įvertinamas pavojus. Tiesiog aš manau, kad mm, atskirais atvejais situacija gali būti skirtinga, pačios moteris gali būti pilnai atsakingos už savo veiksmus, todėl tokios paradigmos reikėtų atsisakyti, nes jis šiek tiek iškraipo šią diskusiją. Moteris turi būti laikoma kaip asmenybė, kaip žmogumi, o ne vien tik tai moterimi, kuri atsako ar neatsako už savo veiksmus. Na ir dar kitas dalykas, manau, kad žiniasklaidos vaidmuo labai svarbus motinos, e, bent jau tas, su kuriomis aš susitikau, nori dalyvauti e, derakalizavimo veikloje. Motinoms reikia mokyklose, pavyzdžiui, suteikti galimybę pasisakyti, pavyzdžiui, Marija Dnes iš Rizulio, e, ji be niekieno pagalbos, be jokių NVU pagalbos pati viena kovoja ir atlieka šviečiamąją veiklą mokyklose. Štai pavyzdžiui, jis sako, kad mano sunus iš mažo Prancūzijos ir rytų Prancūzijos miestelių išvyko kovoti už islamą, e, tas pavojus egzistuoja, galbūt taip netgi gali ir nutikti ir jums. Taigi tas, tams moteriams reikia padėti. E, valdžia neturi būti suvokiama kaip pavojus moteris e, turi pajusti, kad e, jos yra atsakingos, e, tiksliau, joms čia tenka atsakomybė dėl to, kad jas palėtė šį problemą ir jos turi kalbėti apie tai, jos turi prevencinę veiklą vykdyti. Aš galbūt savo minutės ponioms Izakson ir poniai Garcia paliksiu, nes e, aš labai ilgai pati kalbėjau iš pradžių. Labai trumpai tik tai pasakysiu, kad mes visos keturios kalbėjome apie socialinių klasių, kultūrinę šeimų įvairovę e, radikalizavimo atveju. Ir per tokį trumpą laiką mes neturėjome laiko pristatyti radikalizavimo proceso E, mes visos sakėme, kad tai nėra vien tik tai e, arabų kilmės ar emigrantų kilmės žmonių problema. Tai yra vidutinės klasės tiesiog problema. Negalime sakyti, kad vien tik tai e, musulmonus liečia ta problema. Jeigu pasižiūrėtume į emocinį lygmenį, aš sakyčiau, kad jeigu sakytume, kad problemos kyla vien tik tai iš musulmonų, iš tų problematiškų miestų, tai tikrai mes sprendimų nesurasime tinkamų šiai problemai. La senora Becerra. Norėčiau atsakyti į klausimą, kuris buvo užduotas tiesiog e, nepriimti elitistinių pozicijų, pasižiūrėti horizontaliau, vertikaliau, pažiūrėti, kaip dirba įvairios institucijos, kurios puikiai susipažinę su situacija. Ir be to reikėtų ne vien kalbėti apie e, vaidmenį, kaip po šeimos narių vaidmenį. Reikėtų pasižiūrėti, kaip pakreipti taip, kad būtų kalbama ir kaip apie profesionalų vaidmenį. Sprendimų prieimimo e, aplinka yra susijusi su saugumu. Noriu, kad tas saugumas padidėtų ir kad būtų daugiau moterų dalyvaujančių šiuose demose. Dar norėčiau E, vieną klausimą išskirti, kuris buvo užduotas dėl integracijos. Ar e, jeigu pri... kalbėsime ekonominiais terminais apie tais ar, ar, ar kultūriniais, tai pamatysime, kad teroristiniai metodai yra labai panašus. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti apie kultūrinį negebėjimą asimiliuoti, e, kad žmonės negali susirasti darbo, kad nekalba kalbomis, kad nepritarpa prie kultūrinės aplinkos. Pavyzdžiui, Ispanijoje matome, kad e, jaunimas jaunimu, bet jų tėvai, jų motinos palaiko E, savo senas e, ir netgi pasenusias tradicijas. Nepaisant to, jaunimas gatvėje e, elgesi labai europietiškai. Dėl moterų, kalbant apie jų kriminalinę veiklą, Nei viena iš tų moterų, bent jau Ispanijoje, neturėjo jokių antecedentų. Vyrų atveju taip nėra, tačiau moterų atveju yra visada taip. Aš kalbėsiu labai e, trumpai, aišku, e, dėl to įsitraukimo tai yra filosofinis dalykas ir aišku, aš e, dirbu tą darbą. Vienas iš dalykų, į ką mes turime atskreipti dėmesį, kai kalbame apie savanoriškumą, nesavanoriškumą. Reikia kalbėti be kitako ir apie alternatyvas, kurias mes patys siūlome čia Europoje. O kalbant apie prostituciją, tai taip, labai svarbi diskusija vyksta smurtinės pornografijos tema. Dabar dėl jūsų klausimų dėja nepamačiau, kuo jūs vardu reikia labai aiškiai pasakyti, kad mes galim sutikti, galim nesutikti tarpusavėje sutarti, bet egzistuoja skirtingi radikalizavimo variantai, kaip ir smurtinio ekstremalizmo variantai. Todėl kai kurios grupės labiau traukiamos, kitos mažiau traukiamos, vienose grupėse smurtas pasireiškia stipriau, kitose mažiau. Bet tikslas tai yra tas pats. Ir mes turime galvoti, kaip užtikrinti tą teisingumą visiems ir lygias socialinės galimybės. Jeigu mes jau kalbėsime, kad moterims kyla daug didesnė grėsmė, tai aš manau, jūs savo komitete labai gerai žinote, kad daugelis dalykų su kurio, priešiškų dalykų, su kurio susituria moteris, nėra a, tiek pavojingi, kiek radikalizavimas per jums gerai pažįstamų žmonas per šeimą. Todėl reikia atskirai vertinti, kokios kyla moterims radikalizavimo atveju didžiausios grėsmės. Ačiū ir ačiū, kad mus pakvietėte. Labai ačiū visiems, ačiū visoms mūsų ekspertams už dalyvavimą, už pranešimus ir ačiū visiems, kurie labai aktyviai dalyvavo klausimo diskusijoje.